Pateikite, prašau, šitą vizitą. Uh, welcome, colleagues. Na ką, kolegos, sveiki atvykę ir norėčiau padėkoti ponė Greslė ir mano bendrapirmininkiai. Kolegos, kaip jau buvo paminėta, šį ad hoc komandiruotė įvyko po to, kai tyriamosios žurnalistikos žurnalistas e, Janas Kučiaka ir Martina Kušner, jo draugė, buvo nužudyti. Šeši nariai dalyvavo šioje komandiruotėje, mes išnagrinėjome padėtį vietoje ir e, bandėme įsigilinti kai kurios svarbius klausimus, apie kuriuos šiandien ir kalbėsime. Mes susitikome su įvairiais e, valstybės atstovais, teisėsaugos atstovais ir taip pat su nevyriausybinių organizacijų atstovais, kurie gina žurnalistus. Galvodami apie tai, kad būtina apsaugoti pagrindinės versybės ir laisvė, laisvės ir principus, mes e, parengime ataskaitą ir aš trumpai jums ją pristatysiu. Aš kalbėsiu labai trumpai, nežinau, kokios norės pato pradėti diskusiją. Pirmiausia, mūsų partneriai pasakė, kad institucijomis yra nepas, nepasitikima dėl to, kad egzistuoja dėlis atotrukės tarp institucinės sąrangos ir realios situacijos. Teisės saugos pareigūnai kalbėjo apie esminę problemą. kalbėjo apie tai, kad ne visuomet e, visi gali naudotis teismais ir kad egzistuoja taip pat ir nemažai teisinių normų kolizijų ir kad tai kenkia kovoti su korupcija. Mes e, taip pat pagalvojame kad egzistuoja tam tikros problemos susijusios su, su tag, uh, su galimybė užsimti tyriamą žurnalistiką ir tai taip pat, kad buvo problemų ir su šioje šalyje, ir su mafija. Trumpai kalbėdamas, galiu pasakyti, kad mes taip pat galvojame, kaip teisėsaugos pareigūnai, Slo, Slovakijos teisėsaugos pareigūnai bendradarbiauja su tarptautinėmis teisėsaugos organizacijomis, pažiūrėjau, su Europolu. Taigi mano paminėti dalykai yra, patenka mūsų komiteto kompetencija, bet e, ponia Greslė pakalbės apie tas temas, kurios patikėtos e, biudžeto kontrolės komitetui. Ir dabar aš perduosiu žodį bendrapirmininkiai, kad jį galėtų tęsti posėdį. Ačiū. Biudžeto kontrolės komiteto e, adresu Buvo išgirsta įvairiausių informacijos priekaištų iš pilietinės visuomenės, kad nepakankamai tyrimamosios nusikalstamos veikos. Taip pat išgirdome įvairiausių skandalingų naujienų, kad, pavyzdžiui, italų mafijos atstovai, drangeta atstovai turi sąsajų su Slovakijos valdžios atstovais Kita vertus, nežinia, ką žurnalistas galėjo būti iškast, iškapstęs, dėl ko jisai turėjo paukoti savo gyvybę. Atrodo, kad jisai e, e, domėjosi Žemės ūkio fondo lėšomis ir tų fondo sąsajomis su Italijos langeta. Taigi mes išklausėme išsamios informacijos, džiaugiuosi, kad generalinio deklaravo žemės ūkio generalinio deklarato atstovas yra. E, taip pat mes domėjomės ir žemės klausimais, konstatavome, kad 20 procentų žemės ūkio naudmenų žemės yra apskritai nenaudojama, tiesiog visa Slovakija nebuvo mūsų dėmesio centre Tiesiog mes mm, galim, galime pasitikėti tuo pasitikimų bendradarbiavimu su Slovakijos valdžios institucijomis iki šiol. Taigi mes e, domėjomės ir situaciją žemės ūkija. Buvo konstatuota, kad yra tam tikrų pažeidimų, išmokant tiesioginės išlygas, e, išmokant tiesioginės e, išmokas Čia mm, paklaidos procentas yra šiek tiek didesnis negu 2 procentai, o tai reiškia, kad e, didesnis negu ES vidurkis. Taigi darbo mm, domintis Slovakija dar yra pakankamai. O mums tai buvo apskritai labai svarbi vizija, svarbus vizitas. Iš tikrųjų, manau, kad Slovakija bus labai svarbi mums šalis. Kita vertus, kadangi Olavas nepradėjo tyrimo prieš Slovakiją dar ne, iki šiol ne vieno, todėl atrodo, kad tų problemų gal tiek daug ir nėra. Yra daug kolegų pagėdaujančių kalbėti, todėl pirmiausia suteiksiu jiems žodį, o komisijai, komisijos atstovai suteiksiu žodį vėliau. Dabar norėčiau komisijos atstovo paklausti, kokias problemas jūs matėte, matote išmokant tiesioginės išmokas į Žemės ūkio fondų. Žinoma, mes domėsime situaciją. Metsola prašė žodžio. Ji pirmoji kalbės. Thank you, Chair. I wanted to... Dėkuoju, panė Pirinka, aš norėjau pakalbėti ir e, pamin, pakalbėti apie e, šią parinktą ataskaitą, bet galiu tą padaryti vėliau. Taip, man atrodo, keli kolegos paprašė žodžio ir manau, kad po to, kai baigsim savo įžangą, galėsime perėti prie diskusijos. Gal jau galime tą dabar padaryti? Ar jūs norėtumėt e, e, pirmiausia išgirsti, ką galėtų pasakyti e, Žemės ūkio generalinio direktorato atstovai? Gerai, suteiksime iš karto žodį mūsų nariams. Pane Metsulo, prašau. Dėkuoju, panė Pirmkė, ir dėkuoju Jums už šią labai svarbę ataskaitą. Aš manau, kad e, šį komandiruotę nusiūs labai svarbę politinę žinę kurios esmė būtų tokia, kad Europos parlamentas yra pasiruošęs daryti viską, kad apsaugotų žurnalistus. Ir mes manome, kad kai žudome yra žurnalistai, tai kenkia demokratijai visur ir mes negalime leisti, kad uh, tokia padėtis tęstusi valstybėse narėse, nes akivaizdu, kad jie yra labai pavojinga. Todėl aš pasakyčiau, kad tęskime darbą dirbkime toliau, e, reikalaukime, kad mūsų valstybės narės, e, kad valstybė e, teisės saugos atstovai, valdžios atstovai darytų viską, ką galėtų, kad išnaikintų šią rykštę. Prieš šešis mėnesius Maltoje taip pat buvo nužudyta žurnalistai ir ji iš esmės darė, dirba tą patį darbą, kurį dirbo ir ponas Kučiak, kai kalbėjo apie tai, kad politika yra korumpuoti ir kad uh, šalyje yra per daug nešvarių pinigų. Taigi mes visi Libė komitete norime padaryti viską, kad apsaugotume žiniasklaidą, nes ji yra būtina, jei mes norime išsaugoti savo, biurokra... savo demokratiją. Ir mes giname žurnalistus kitose žemynuose ir turim, privalome juos apginti ir Europoje. Turime taip pat e, toliau kovoti su netikromis žiniomis ir dezinformacija, nes uh, Mes matome, kad naudojami yra metaduomenys e, nešvariais tikslais visose valstybėse narise, bet dažniausiai tas reiškinys yra baisiausias tose šalise, kur valdžios atstovai nepersekioja e, organizuotų grupuočių. Pone Penova. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms, kurie suorganizavo šitą vizitą ir profesionaliai parengė programą, susitiko su irviai žmonėmis, gavo pakankamai daug informacijos. Apskritai dėkoju už tai, kad jie atvyko į Slovakiją. Norėčiau informuoti, kas pasikeitė Slovakijoje po to, kai jūs joje lankėtės. Kovo 12 atsistatydino Kaliniak, vidaus ministras, vidaus reikalų ministras. Kovo 14-ąją taip pat ir ministras pirmininkas Robertas Fico kartu su visa vyriausybė. Ir tada prezidentas įgaliojo Penegrinį E, sudaryti naują vyriausybę ir taip pat buvo paskirtas truko. Buvo ir kitų esminių pasikeitimų mūsų šalyje. Aš e, visus šiuos pokyčius surašiau į dokumentą ir jį jums visiems išsintinėjau. Šiandien aš kalbėjusiu su vidaus reikalų ministru ir jisai sakė, kad jisai yra e, pareng, pasiruošęs pateikti naują teisės akto pasiūlymą, kuris yra susijęs su policijos komisaro tiesioginiu paskirimu. Kovo 19 dieną Slovakijos generalinis prokuroras kartu su o, Europolu kreipėsi į Italijos kolegas, kad būtų sudaryta bendra tyrimų grupė ir kad būtų tyriamas šitas dviejų žmonių nužudimo atvejs. Jeigu parlamente bus pritarta naujos vyriausybės sudarimui, tai ta vyriausybė turėtų pirmiausia prisistatyti parlamentui, o po to jau E, naujasis ministras pirmininkas norėtų susitikti su parlamento atstovais ir pakalbėti ne tik tai apie žemės ūkio išmokų kontrolę, bet norėtų pakalbėti ir apie klausimus susijusius su daugiamatė finansinė programa. Pagalbėti apie tai, kaip turėtų būti gerinama ateityje bendroji žemės ūkio politika, kad nekiltų panašus piknaudžiavimo atvejai. Kadangi Slovakija, ku gero, nėra vienintelė valstybė, kurioje yra tokių įtarimų dėl galimo piknaudžiavimo. Dar kartą norėčiau pasakyti, kad Jan Kučiak ir jo ir Martina Kučerova buvo nužudyti dėl savo profesinės veiklos ir norėčiau padėkoti Jums už tą vizitą ir norėčiau patikinti, kad mūsų šalyje bus imtasi priemonių, kad šita žmogžudystė būtų išturta. išturta. Naujoji Slovakijos Respublikos vyriausybė deklaravo savo, e, kad toliau laikysis europinių vertybių. Dėkuoju, ponė Benovai, ponas Jar, jūs, jis taip pat buvo mūsų delegacijoje. Labai dėkuoju ir kaip delegacijos, kuri lankėsi Slovakijoje narys, aš norėčiau pasakyti, kad pirmiausia, ir ko gero tai yra svarbiausia mūsų galba, tai yra tai, kad būtų atliktas įsamus tinkamas tyrimas, tam, kad galima būtų ištirti visus įtarimus ir kad paaiškėtų, kodėlgi buvo nužudytas žurnalistas Janas Kučiak ir Martina Kusnyrova. Ir mums buvo pažadėta, kad viskas bus ištirta, tačiau man atrodo, kad mes Europos lygmenių turime imtis tam tikrų žingsnių tam, kad stebėtume, kaip vyksta tyrimas ir taip pat, kad pasimokytume iš to, kas įvyko Europos lygmenių. Pirmiausia, aš manau, kad uh, uh, panas Kučiak nėra jų pirmasis žudytas žurnalistas. Todėl mes turime kalbėti apie žiniasklaidos laisvę ir apie tai, kad remiamosios žurnalistikos žurnalistai susiduria su pavojumi, dirbdami net ir Europos Sąjungoje. Aš manau, kad ES mes taip pat turime užtikrinti geresnį tyriamosios žurnalistikos žurnalistų apsaugą. Ir mes turime taikyti paneuropinę europinė, pan, europinės taisyklės, kurios apsaugotų juos nuo kaltinimo šmeištų ir kad taip pat turime geriau apsaugoti informatorius. Žinome, kad kelios priemonės yra šiuo metu nagrinėjamos komisijoje ir mes nu, taip pat nusprendėme sukurti uh, sukurti apdovanojimą, kuris būtų įtikinėjimas tiriamos žurnalistikos žurnalistams ir turime daryti spaudimą pirmininko suviga, kad ši idėja būtų įgyvendinta. Antra problema yra susijusi su korupcija ir turime daryti viską, kad Slovakijos valdžios atstovai ištirtų visus įtarimus susijusiu su tuo, kad galimai netinkamai buvo naudojamos Žemės ūkio fondų lėšos Slovakijoje. Žinome, kad vyksta jau Olafo tyrimas ir e, nekantrai lauksime jo rezultato. Ir savo komitete aš paprašysiu, kad mes kreiptumėmės į audito rūmus tam, kad e, jie geriau sistematingiau ištirtų e, lėšų naudojimą žemės ūkio sektoriuje, kad jie atidžiau viską panagrinėtų, pažiūrėtų, kaip yra atliekami mokėjimai E, Slovakijoje ir taip pat turime užtikrinti, kad Europos Sąjungoje ir ypač Europos komisijoje būtų taikomas labai aiškios griežtos kontrolės priemonės, kurios neleistų organizuotoms grupuotėms e, pasisavinti mūsų e, biudžeto lėšas, nes tokios problemos egzistuoja ne tik Slovakijoje, bet ir kitur. Ir paskutinis dalykas, ir tai taip yra mano paskutinis pasiūlymas. Aš manau, kad mes turime tęsti darbą, turime reikalauti, kad Slovakijos valdžios atstovai ir Europos beje institucijos mums teiktų kuo daugiau informacijos. Ir siūlau taip pat dar vieną kartą da, a, nuvykti į Slovakiją šiemet. Galėtume, tai galėtų būti dalybė ir kontkomitetų delegacija, tam, kad mes galėtume panagrinėti, kaip ji. Ki vyksta tyrimas. Dėkuoju. Toliau, ponė Gomes. Kolegos, prašau kalbėti labai trumpai, nes mes norime dar išklausyti ir komisijos atstovų. Aš nedalyvavau šioje e, komandiruotėje, bet aš pritariu tam, ką pasakė kolegos. Aš manau, kad labai svarbu buvo mums tenai nuvykti Ir aš domiuosi šiuo klausimu ne vien dėl to, kad man rūpė žurnalistų e, likimas ir kad e, žurnalistas buvo žiauriai nužudytas, bet ir dėl to, kad aš matau, kad e, čia esame tam tikrų paralelių su tuo, kas įvyko Maltoje, kur taip pat buvo nužudyta žurnalistė, o aš beje vadovavau Europos parlamento delegacijai, kuri po Dafnikuanos Galisijos buvo nuvykusi į Maltą. Būtų gerai, jei mūsų delegacijos galėtų bendradarbiauti tarpusavėje, nes čia esame ir bendrų dalykų. Pirmiausia, turime reikalauti, kad viskas būtų tinkamai ištirta. Ir nacionaliniai nes teisėskos institucijos vargu ar tą padarys. Ir beje, mes jau girdėjome iš nacionalinių teisėskos pareigūnų, kad kai jie kreipiasi į Interpolą ar Europolą, jie tikėsi paramos, tačiau aš manau, kad e, neužtenka vien tik tai suteikti paramą. E, reikia užtikrinti, kad Europolas vadovautų tyrimui, nes akiv, matome, kad e, da, Slovakijos teisėsaugos institucijos neturi pak nei pakankamų gebėjimų, nei didelio noro visko ištirti. Ir mums reikia tikro tyrimo. Nes e, e, žinome, kad reikia ištirti ir kitus dalykus, pavyzdžiui, Panamos dokumentų skandalą, nes beje, Dafnė kalbėjo būtent apie e, dalykus susijusius su tuo skandalu. Taigi Europolas turėtų vadovauti šiam tyrimui ir tai yra gyvybiškai svarbu. Ir čia yra dar vienas dalykas. Kai mes susidurime su tikra problema, o šiuo atveju problema yra ta, kad komisija neigia, kad egzistuoja korupcija. Slovakijoje žemės ūkio sektoriuje mes žinome, kad yra rimtų įtarimų dėl to, bet Olafas nenorėjo ne, ne to ištirti. Bet Olafas buvo ištyręs buvusio komisijos nario pono dalį veiklą Jis, buvo, jis turėjo pasitraukti iš komisijos, tačiau grįžęs į Maltą buvo nutrauktas tyrimas ir Maltos vyriausybė atsisakė tirti jam patiktus įtarimus. Ir komisija tik dabar pradėjo apie tai prisiminė. Taigi komisija turi veikti iniciatyviau. Ir komisijos ataskaita dėl kovos su korupcija turėtų būti kur kas įsamesnė. Ir komisija turi atlikti kur kas aktyvesnį vaidmenį, tyriant abudu nužudimus. Kalbėdamas apie Slovakiją, aš norėčiau pasakyti, kad Lybė komitetas Europolui jau pranešė, kad mes norėtume, kad būtų, surinkt, būtų uh, uh, įsteigtos bendros uh, tyrimo grupės Ir žinome, kad tai jau yra padaryta. Dabar galime suteikti žodį, e, galiu nu suteikti žodį kolegijai, prašau. Aš noriu Žemės ūkio doktorato atstoviai, o paskui Teisingumo ir vidaus reikalų direktorato atstovams suteikti žodį. Uh, you, <clears throat> uh, Dėkoju, E, Pirminkė, aš atstovauju e, Agri direktoratui patikimo ir audito skyriui. Aš e, pranešimą labai atidžiai išnagrinėjau ir matau, kad minimos problemos susijusios su žemės ūkio fondų lėšomis, bet konkrečios informacijos neradau, kuri leistų mums nustatyti, kur tai vyko. Dėl tiesioginių išmokų. Matome, kad yra problemų dėl žemės e, nuosavybės ir yra e, tam tikros informacijos, kad netikras naudos gavėjas gavo e, išmokas už žemę. Bet aš neradau jokio tvirto įrodymo, kad e, tiesioginės išmokos yra neteisėtai mokamos. E, Taip pat auditas Slovakijoje nenusatė jokių rimtų problemų dėl tiesioginių išmokų, dėl valdymo ir kontrolės taip pat. Žemės nuosavybė ar teisė e, į žemę yra nesusijusi su išmokomis tiesioginėmis. Pareiškėjas turi rodyti, kad jis žemę e, teisėtai, pavyzdžiui, nuomoja ar ir, ir naudoja žemės ūkio tikslams. Tokiu atveju tas asmuo turi teisę kreiptis į ES dėl paramos ir Europos komisija neturi kompetencijų šioje srityje, tai nacionalinių institucijų e, klausimas ir jos turi įsiaiškinti, pavyzdžiui, ar neteisėta, ar įsigijama, ar nuomojama žemė yra. Jūs taip pat pranešime kalbame kalbate apie tai, kad naudos gavėjų e, tiesioginių išmokų padidėjo tų, kurie gauna daugiau negu 100 tūkstančių eurų per metus. Nuo 15 metų užfiksuotas toks padidėjimas ir mes išnagrinėjome šios duomenis. Dėl tiesioginių išmokų mes ne, nustatėme netitikimų ar pokyčių tarp 15 ir 17 metų 40 papildomų naujos naudos gavėjų atsirado nuo 15 metų iki 17. Dėl kaimo plėtros matome, kad tendencija yra priešinga 400 tai tokiu skaičiumi sumažėjo naudos gavėjų 17 lyginant su ankstesiais metais. Tai galbūt apie tai būtų galima išgirsti daugiau. Dėl kaimo plėtros jūs pastebėjote, kad klaidų lygis yra aukštas, apie tai pranešė Slovakija. Mes kaimo plėtros srityje atlikome nemažai auditų Slovakijoje ir nustatėme tas pačias problemas kaip ir Slovakijos auditoriai. Tai yra susijęs su viešaisiais pirkimais ir atrankos procedūromis. Tie klausimai taip pat nustatomi daugelie valstybių narių ir tai yra problemos susijusios su e, skaidrumu, informavimu apie kontraktų suteikimu, atrinkimu ir Dažnai klaidos pasitaiko dėl to, kad viešųjų pirkimų taisyklės yra labai sudėtingos. E, daugelie valstybių narių, kuriuose lankėmės panašių problemų, e, taip pat nustatėme ir Slovakijos problemos netrodo, kad būtų rimtesnės negu nustatytos kitur. Mes e, maždaug per pastaruosius keltą metų surengėme 22 misijas ir nenustatėme nieko, kas rodytų, kad egzistuoja korupcija ar neteisėti veiksmai. Jeigu tai būtų buvę, mes būtume tokią informaciją nusiuntę Olafui, bet nieko neįprasto nenustatėme su Slovakijos valdžios institucijomis po savo e, po to, kai jau jums pranešėme apie savo išvadas, e, buvome užmesgę keletą pokalbių paprašėme, kad būtų e, į kai ką įsigilinta, bet mes, mūsų generalinis direktoratas, negali imtis platesnės korupcijos klausimų. Ponui Javorui galiu atsakydama pasakyti, jūs kalbėjote apie didesnę kontrolę ir apie tai, kad reikia išsiaiškinti ir pakankamai griežta kontrolė. Taigi atsakau, kad egzistuojantis kontrolės mechanizmai yra tie, kuriuos patvirtino sprendimų prieimimo institucijos, jos e, siekia užtikrinti kontrolę ir pusiausvyrą. E, Pusiausvė tarp labai griežtos kontrolės ir tokios, kuri ne užkrautų per nelik didelės biurokratinės naštos naudos gavėjams. E, dažnai kritikuojama, kad kontrolė yra labai griežta ir valstybės narės labai daug lėšų turi skirti bendrosios žemės ūkio politikos kontrolės e, politikai, priemonėms. Kontrolė skirta e, tam, skirta įprastiems naudos gavėjams, bet jeigu žmonės bando apeiti taisyklės, labai sunku bus priimti teisės aktus tokiems konkretiems atvejams, nes nepriklausomai nuo to, kokios taisyklės egzistuoja, vis, tiek atsiras tokių, kurie randa būdą e, kaip taisyklės apeiti. 7 milijonai žmonių ES gauna e, tokią paramą ir e, būtų neteisinga bausti juos, galvojant apie tai, kad kažkas sukčiauja tiek. Ačiū. Jūs tiesiog patvirtinate tai, ką aš visą laiką spėjau Iš tikrųjų, kai mes kalbame apie tas nacionalinės teisės sistemas, kuriomis, kurių spragomis yra pasinaudojama, tiesiog reikės toje srityje dar padirbėti, dėkojame Jums už pateiktą informaciją, iš tikrųjų mes pasimatysime ne kartą, tuo labiau, kad kai kurios aspektus dar reikės patikslinti. Vienintelis dalykas, kuris yra akivaizdus ir ką mes žinome, žmonės buvo nušauti. Jeigu policija mums aiškiai gali pasakyti, kuriuose srityse jisai dirbo. Ir jeigu mes galėtume gauti konkrečios informacijos, e, apie ką jisai da, rašė, į ką gilinosi, tai ko gero daug kas paaiškėtų. Um, Neketinau kalbėti. Neketinau kalbėti. Neturite ką pasakyti? Žinoma, mes labai atidžiai perskaitėme jūsų ataskaitą, dėkojame už ją. Galbūt norėčiau atkreipti dėmesį tik į tai, kad Europos komisija ir taip pat Teisingumo direktoratas Europinės minio semestro kontekste būtent ir domisi Slovakijoje vykstančiais įvykiais. 16-17 metais komisija pateikė konkrečias rekomendacijas šaliai dėl to, kaip pagerinti teisingumo sistemą ir tos rekomendacijos buvo patvirtinos taryboje, o po to šitas 18 metais, kovo 7 dieną, mes taip pat parengėme naujas rekomendacijas Slovakijai, kuriuose mes atkreipėme dėmesį, kad visuomenė neigiamai vertina teisingumo sistemą šalyje. Tai buvo paminėta ataskaitoje ir taip pat e, susitikimuose su suinteresuotomis šalimis ir todėl mes manome, kad reikia atlikti stebėsiną. Jūsų ataskaitoje yra kalbama tai, kad susitikote su Teisingumo ministerijos atstovais. Norėčiau pasakyti, kad mes taip pat e, bendradarbiaujame ir su E, Europos tarybos atstovais ir mes pateiksime dar vieną ataskaitą artimiausių metų. Vidaus reikalų atstovė, deklato atstovė Karai. Ačiū, pirmininkė. Ši ataskaita parodo, kad dabar labai svarbus momentas Kaip ir kolega iš Teisingumo direktorato norėčiau pasakyti, kad mūsų direktoratas taip pat e, kreipia dėmesį į kovas, e, kovai su piknaudžiavimu ir korupcija Slovakijoje. Prieš penkerius metus jau mes pradėjome renkti ataskaitas pagal europinį semestrą ir šitas dialogas su valstybės narėmis tampa vis griežtesnis. Mes lankomės valstybėse narėse, susitinkame su valstybės institucijų atstovais. Žinoma, jūs minėjote sisteminius dalykus, problemas šioje šalyje. semestro rekomendacijų kontekste mes atlikome tam tikrą trumpa vertinami, tačiau atrodo, kad reikėtų gilintis į šitos dalykus labiau. Ir manau, kad reikia visiems jungti mūsų pastangas, kovojant su korupcija Slovakijoje. Norėčiau pakomentuoti kolegų iš abiejų direktoratų pasisakymus. Problemos yra labai akivaizdžios, tačiau reikia turėti omenyje delegacijos vizitą pirmiausia. Jisai buvo suorganizuotas labai greitai, per trumpą laiką, kadangi reiki, aiškinomės pagrindinių žmogaus teisų laikymosi situaciją įvairiose valstybėse. Būtent tam kontekste mes lankėmės ir, žinoma, Ketvirtasis komitetas dar buvo įsitraukęs į šitą vertinimą, kadangi reikėjo įvertinti tuos kaltinimus dėl korupcijos ir dėl pagrindinių žmogaus teisių. Grįžtant prie pagrindinių teisių, reikėtų pasakyti, kad mes nepamatė ko nors ypatingo Slovakijoje ir mes e, Teisingumo ministerijai atkreipėme, atkreipėme dėmesį į tas minėtas čia problemas, vyko e, iš tikrųjų e, reikia išsamesnių dialogo negu tas, kuris nurodytas ataskaitoje. Iš tikrųjų labai svarbu įsigilinti į šalyje vykstančius teisinio baudžiamojo persekiojimo procesus, teisingumo situaciją, tačiau kitos problemos nėra būdingos tik tai Slovakijai. Žinoma, galbūt yra tokių, kurios yra būdingos e, ne tik Slovakijoje. Javor kalbėjo apie žurnalistų teisę laisvai reikšti savo mintis. Dėl tokios laisvės užtikrinimą. Manyčiau, kad šioje srityje dar yra galimybių gerinti situaciją, pavyzdžiui, užtikrinant informatorių apsaugą ir jų teisės dėl persekėjimo procesų apskritai. Ko gero reikalingi kiti tam tikri e, mūsų teisiniai svertai, pavyzdžiui, E, vertinimas atskirų valstybių teisinių sistemų yra atitinkama agentūra, kur gali imtis tos veiklos. Šiandien aš norėčiau pasiūlyti tik tai tiek, kad mes iš tikrųjų susitikome su įvairių vyriausybės struktūrų atstovais, su policijos atstovais ir kalbėjomės labai iš esmės ir labai uh, sunku būtų šiandien paminėti visus tos e, elementus, kuriuos aptarėme diskusijoje. Kaip jau buvo kalbėta, mes puikiai suprantame, kad kai kurie dalykai nėra būdingi tik tai Slovakijai. Grįžtant prie žurnalizmo. Libė komitetas, žinoma, ir toliau domėsis žurnalistų laisvės klausimais ir žinoma bedarbiaudami mm, mūsų abi komitetai galime rasti priemonių kovai su korupcija. Pone Gomeš kalbėjo, kad šito klausimo pamiršti negalima. Aš tiesiog norėčiau pasiūlyti kolegoms ir pasakyti, kad labai e, didžiulė temų įvairovė kurią mes paminėjome savo ataskaitoje. Iš tikrųjų, mes savo ataskaitoje nurodėme visus tos klausimus, kuriuos turėjome paminėti, su kuriuos turėjome mm, susipažinti. Tiesiog e, viskas yra tiksliai pažymėta, o dabar komitetai turėtų patys apsispręsti, kiek ir kur link eiti toliau. O dėl žurnalistų laisvių užtikrinimu, manyčiau, kad čia reikėtų ypatingą dėmesį skirti šiam klausimui. Be to delegacija tiesiog ir teikia pasiūlymus ir e, pateikė prašymus, jeigu matė, kad yra reikalas. Mes iš karto paprašėme, kad būtų sudaryta jungtinė tyrimų grupė ir kad būtų ištirta šita žmogžudystė. Aš manyčiau, kad mes padėjome uh, E, geriau išsiaiškinti į situaciją, tuo labiau, kad tuo metu mes gavome labai prieštaringos informacijos. Taigi dėkoju kolegoms už jų tą mm, discipliną ir e, tinkamą nusiteikimą vyk, vykstant į šią šalį, kadangi situacija tikrai buvo sudėtinga. Taigi tos pamokos, kurių mes išmokome vizito metu, turi būti priimtos domen abiejose komitetuose. Taigi po atitinkamų direktoratų pasisakymų mes iš tikrųjų neišleisime iš akių kai kurių aspektų, tačiau žurnalistų laisvės klausimas ir teisų klausimas, ko gero, būtų prioritetinis mūsų komitetuose biudžeto kontrolės komitetas domėsis ir mm, ES fondų lėšų panaudojimo klausimų. Be to mes mm, pastaruoju metu bals, turėjome patvirtinti daugiau negu 50 mm, biudžeto įvykdymo ataskaitų. Buvo pakankamai sudėtingas laikotarpis, o dabar galbūt turėsime daugiau laiko grįžti prie šių dalykų, prie šios šalies Tuo labiau, kad mūsų manimų Slovakija yra patekusi ir labai sudėtinga situacija. Mes turime padėti jai įveikti šį etapą ir ko gero reikėtų sustiprinti Europos mokesčių mokėtojų pasitikėjimą Europos Sąjunga, kadangi ta gaida, tas tonas, kurį mes pajutome šioje šalyje, nebuvo pakankamai palankus. Taigi, baigėme šitą posėdį, o jungtinį posėdį, o rytoj mes biudžeto komitete susitiksime 9.30.